Bendra saugumo ir gynybos politika nėra tobula, tačiau ji mums šiuo atveju yra naudinga ir mes galime daug kuo padėti ją remdamiesi. Dėkoju. Dėkoju, ministrė. Manyčiau, kad dabar galėtume baigti diskusiją šiuo klausimu. Dabar darbo tvarkėje informacija apie situaciją Japonijoje. Taip pat ir aptariant ir atominės energetikos saugumo klausimus norėčiau suteikti ministrai Jori kalbėti tarybos vardu. Pone prezidentė, komisarai, gerbiami parlamentarai, aš norėčiau, norėčiau išreikšti užuojautą Japonijos piliečiams, tie, kurie neteko savo artimųjų ir kuriuos vienaip ar kitaip palėtė tragiški praėjusių dešimties dienų įvykiai. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugiuoti tą drąsą ir tuo santūrumu, e, kurį parodė tauta tsunamio akivaizdoje ir e, Europos Sąjunga remia Japonijos piliečius šiuo labai sudėtingu ir pilnu iššūkių metu. Mes jau suteikėme Japonijai konkrečią pagalbą po to, kai įvyko žemės drebėjimas, e, vadovo taryba ir vyriausiai užsienio reikalų įgaliotinė pradėjo mąstyti apie pagalbą. Ta pagalba, pagalba buvo koordinuojama tarp valstybių narių. Per trumpą laiką ES suteikė pagalbą, atsiliepdama į Japonijos pagalbos prašymą. ES nuolat teikia humanitarnę pagalbą, techninę pagalbą ir kitą pagalbą, kurios gali prireikti Japonijai. Tar, tarybos vardu aš norėčiau padėkoti komisariai Georgievai ir taip pat aukščiausiai įgaliotiniai už labai greitą ir nuoseklę ir koordinuotą pagalbą. Atskiros valstybės narės taip pat buvo pasirengusios labai dosniai teikti visokiojopą pagalbą. Taip pat reikėtų pasakyti, kad makroekonominis poveikis, šios krizės poveikis taip pat bus aptariamas e, taryboje. Ministrai jau pasikeitė preliminariai nuomenimis ekofino metu kovo 15 susitikime. Šita situacija kelia nerimą mums visiems, ypač Fukushimos regione. Aš norėčiau pasakyti, kad Vengrija pirmininkaudami, netidėliodama ėmėsi veiksmų, kad būtų užkirstas bet koks poveikis, šios avarijos poveikis Europai. Mes sušaukėme neįlinį energetikos ministrų susitikimą ir ieškojame bendrų atsakymų ES mastu. Aš norėčiau taip pat pabrėžti, kad pirmoji, pirmasis signalas, kurį pasiuntė taryba buvo solidarumo ir pasirengimo teikti humanitarnį ir techninę pagalbą ryštas. Šita, šitas signalas turi padėti sustiprinti Japonijos piliečių dvasę. Mes turime padėti piliečiams šiomis sudėtingomis sąlygomis ir žinoma dabar mes turime pripažinti, kad situacija atominės energetikos srityje lieka labai sudėtinga. Mūsų paramą Japonijai reikia tęsti. Kai kurios valstybės narės dvišalių ar kitokių pagrindų per daugiašalių koordinavimo mechanizmą, taip pat kartu su tarptautinė agentūra teikia tokią pagalbą. Vengrijos kaimo plėtros ministras Sandor Fašikas susitikimo metu su kitais plėtros ministrais teigė, kad šita avarija turės pasiekmių visai ES visuomeniai ir todėl labai svarbu kontroliuoti maisto produktus įvežamus iš Japonijos ir žinoma reikia pasirenkti atitinkamiems veiksmams ES mastu taikant ir toliau labai aukštus atominės energetikos saugumo standartus, labai svarbu bendradarbiauti su reguliatoriais ir oper, operatoriais. Nors, žinoma, šita avarija įvyko dėl išorės veiksmų, o ne techninių gedimų, vis dėlto e, reikia valstybėse narėse, o tai ir buvo sutartas operatoriams peržiūrėti arba patikrinti atominės elektrinės jų veiksmingumą ir saugumą. E, kitas e, neįlinis energetikos ministrų susitikimas kovo 21 dieną kreipėsi į tarybos pirmininką Van Rampoj, pabrėždamas, kad reikia teikti didelę didelę reikšmę kontroliuojant atominių energetikų saugumą ateityje. Atrodo, kad artimiausių metų reikės įvertinti tokias sritis, kadangi jos specifiškai susijusios su atominė energetika. Tai yra potvinių pavojus, seisminis pavojus, taip pat ir numatyti e, prie, e, iš ankstinio informavimo priemonės saugumą Europos e, atominės energetikos e, reguliavimo grupė ir jos nariai numatė, kad reikia įvertinti visas atominės elektrinės kartu su visomis suinteresuotomis šalimis. Reikia pripažinti, kad saugumas neapsiriboja vien kurios nors valstybės sienomis, todėl reikia pasinaudoti, reikia patikrinti visas dabartinės veikinės atominės elektrinės, kartu su tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis pradėti jų saugumo patikrą. Ir žinoma, reikia traukti kitas valstybės. Labai svarbu, kad visuomeniai siunčiamas signalas būtų labai aiškus, aiškus apie padėtį Japoniją. Pirma, reikia kad mūsų veiksmai būtų patikimi, skaidrus ir kad būtų atitinkamai įvertinti rezultatai. Antra, ar situacija yra sudėtinga ir rimta Japonijoje. Mes negalime sudaryti įspūdžio, kad tai yra tik tai nežymus įvykis. Mes turime numatyti teisinius aktus, kurie galiotų artimiausiais dešimtmečiais taryba ir toliau seks įvykius Japonijoje ir mes grįšime dar kartą prie šitų klausimų birželio mėnesį. Gerbiamas prezidentė, komisarė, parlamentarai, vadovų tarybas šios savaitės pabaigoje dar kartą aptars situaciją Japonijoje ir joje įvykusią tragediją. Nebejotina, kad valstybių ir vyriausybių vadovai taip pat išreikš savo solidarumą su Japonijos piliečiais ir suteiks visokiojopą pagalbą ir padės Japonijos visuomeniai šiais labai sudėtingais laikais. Taigi dar kartą dėkoju už jūsų paramą ir ryštą. Komisaras Oettinger. Pone pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai, Europos komisija išreiškė ES solidarumą su Japonijos tauta, Japonijos vyriausybe, nes manome, kad ta solidi laikysena ir drąsa, kurią pastebėjome Japonijos visuomenėje, užsitarnauja mūsų pripažinimo. Informacijos ir komunikavimo centras pradėjo uh, veiksmus kurie yra pakankamai atsakas į specifinę pagalbą. Buvo siunčiami pledai, čiūžiniai, taip pat vandens talpos, palapinės. Visos tos prekės buvo renkamos valstybėse nare, narėse ir rytoj jau tas siuntinys bus perduotas Japonijoje. Komisarė Georgieva pati bus vietoje ir perteiks šitą pagalbos siuntą. Mes taip pat pasiūlėme padėti sprendžiant sudėtingą situaciją atominėje elektrinėje, tačiau kol kas pagalbos prašymo negavome. Mes palaikome kontaktus su energetinės saugos agentūra Vienoje ir taip pat labai įdėmiai sekome ir kontroliuojame saugumo padėtį sunku įvertinti šitos e, nelaimės atominės elektrinėje apimti ir pasiekmes. Tačiau mes žinome, kad Japonijos inžinieriai, technikos specialistai ir vyriausybė stengiasi artimiausių metų vėl kontroliuoti padėtį atominėje elektrinėje. Mes taip pat turime pagalvoti apie pasiekmes Europoje. Praėjusios savaitės antradienį mes organizavome valstybių narių e, energetikos tarnybų, energetikos tiklų specialistų konferenciją ir taip pat bendradarbiavome ES valstybių narių atominės energetikos priežiūros institucijomis. Pirmadienį įvyko neįlinis energetikos ministrų susitikimas ir bandėme jo metu įvertinti situaciją. Konstatavome, kad situacija yra skirtinga. Valstybėse narėse 14 valstybių veikia e, atominės e, elektrinės. Vokietija viena valstybė yra paskelbusi apie išeimą iš atominės elektrinės energetikos sistemo. Kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Legija ir Italija, ketino atsisakyti atominės energetikos, tačiau grįžta prie jos dar ir dar kartą. Tačiau reikia pri, pripažinti, kad atominės energetijos klausimai yra nacionalinės klaus, kompetencijos klausimai, kadangi situacija Europoje yra labai nevienoda ir uh, 30 procentų, sakykime, sudaro atominės energetikos indėlis, tačiau kai kuriuose valstybės, pavyzdžiui, Austrija, Prancūzija, Austrija 0, o Prancūzija 80 procentų. Todėl reikia pagalvoti apie infrastruktūros restruktūrizaciją. Labai svarbu kurti naujos kokybės ir pajėgumų infrastruktūrą. Kitas dalykas - saugumo klausimai. Atominių energetikų saugumas apskritai ir ypatingas dėmesys turi būti skiriamas atominių energetikos įmonių saugumui, užtikrinti ten dirbančių piliečių darbo jėgos saugumą ir taip pat užtikrinti kuo mažesnę žalą aplinkai. Todėl ministrų taryboje bus darba kalbama, ar nėra kokių nors bendrų priežasčių ir specifinių priežasčių, kurios privedė prie katastrofos Japonija. Todėl mes nutarėme organizuoti atsparumo rizikai testą, siekdami sumažinti riziką tuose 143 atominėse elektrinėse Europoje, kad būtų galima imtis naujų ir veiksmingų priemonių, kadangi saugumas yra svarbus kiekvienam piliečiui, nepriklausom nuo to, ar konkrečioje valstybėje yra atominė elektrinė, ketinama statyti, ar stabdomas elektrinių darbas. Todėl reikėtų atkreipti dėmesį į potvinių pavojus, avarijų pavojus, taip pat seisminį pavojų, taip pat aušinimo sistemų gerą funkcionavimą ir taip pat reikia galvoti apie ap, akabrigatų aprūpinimą elektros energiją, alternatyvę energijos energiją, kad avarijos atveju ir toliau agregatai galėtų funkcionuoja. Taigi reikia, reikia laikytis bendrųjų saugumo kriterijų visoms e, elektrinėms, tačiau reikia ir specifinių kriterijų tais atvejais, kai elektrinės veikia tam tikrose seisminėse zonuose, potvinio zonuose ir taip pat reikia atkreipti įvairias e, galimas e, avarijas, E, orlaivių katastrofas, e, e, kibernetinės atakas ir taip toliau. Mes turime kartu su atominės energetikos agentūra veikti iš vien, tačiau kita vertus valstybės narės pačios yra atsakingos už tai, ar jos sugebės įvykdyti tą bendrą E, streso testą. Anksčiau buvo kalbėta apie saugumą kaiminėse valstybėse, pavyzdžiui, Šveicarija, Ukraina, Armenija, Turkija, Rusijos federacija. Aš telefonu ilgai kalbėjusi su Ukrainos energetikos ministru ir jisai sakė, kad jeigu bus vykdomas toksai ES ats, atominio e, elektrinių streso testas, tai Ukraina prisijungs prie jo. Prie jo. Labai svarbu, kad šitas testo autoritetas priklausys nuo to, ar mes sugebėsime tą testą išplėsti į visą Europą. Jeigu kai kurios valstybės nedalyvaus šiame teste, tai tokios valstybės kaip Ukraina, Šve, Šveicarija arba Rusija, jeigu jos nedalyvaus, tai rezultatas būtų, bus žinoma menkesnis. Todėl artimiausiamis savaitėmis mes pabandysime suformuoti saugumo kriterijus ir žinoma esame pasirengę bendradarbiauti su parlamentu ir visoms e, mis ES nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat atominių elektrinių darbuotojais, personalu, specialistais ir sieksime, kad būtų kuo labiau sumažinta rizika. Taip pat mes kreipsimės į G20 atstovus, raginsime, kad toksai testas būtų taikomas ne tik tai Europos mastu, bet ir pasaulio mastu mes visada informuosime apie, e, apie e, tolesnius žingsnius. Atitinkamus komitetus mes jau informavome apie savo veiksmus, o žinoma, visą informaciją pateiksime ir vadovų tarybai rytoj ir poryt susirinksiančiai Bruselėje. Dėkoju. Dabar žodis bus suteikiamas frakcijų atstovams. Pradėsime nuo APP. E Žodis ponui Broku, dvi minutės. Pone pirmininkė, gerbiama tarybos pirmininkė, gerbiamios kolegės, gerbiami kolegos. Gamta priminė savo galės ir mes atrodo tiesiog susidurime su mūsų žmogiškųjų galių ribomis. Tokiu momentu mes galime tik tai pareikšti solidarumą su Japonijos visuomenė. Tačiau tas solidarumas turi būti parodomas ir teikiant praktinę pagalbą, suteikiant pagalbą Japonijos piliečiams. Tos priemonės yra ne tik tai pagalbos išraiška, bet ir solidarumo išraiška. Europoje daug piliečių yra pasirengę aukoti savo lėšas. Mano gimtajame mieste per tris dienas buvo surinkta 50 tūkstančių eurų. Šita akcija dar tęsiasi ir tokios akcijos tęsiasi visoje Europoje. Taip pat mes turėtume pasirūpinti, kad ES mastu susitartume ir tiesiog neskaidytumėsimėmės savo politinėse diskusijose. Kai tokios avarijos ištinka, Reikia pagalvoti apie ateities perspektyvas, apie naujas infrastruktūras, naujus energetikos projektus. Taip pat reikėtų galvoti apie darbo vietas, apie konkurencingumą. Tačiau mes turime kitaip suformuluoti likutinės arba kitos rizikos savoką. Svarbu, kad nebūtų nieko pamiršta, kad nebūtų niekas išleista iš akių. Todėl Japonija turi pakeisti mūsų mąstyseną ir ta likutinė rizika turėtų būti naujai įvertinta, kitaip turi būti ją pažvelgta ir taip pat turi būti kuriama visiškai naujoviška politika. E Dabar e, e, socialdemokratų frakcijos vardu ponia Uskog. Prašau. Pone pirmininkė. Viena iš labiausiai pramonės požiūrių išsivyščiusių valstybių pasaulyje patyrė katastrofą. Tai yra katastrofa, nuo kurios nukentėjo daugybė aukų. Labai gaila visų nukentėjusiųjų, būtent dėl to turime stengtis jiems padėti. Ši katastrofa tai parodė, kokios pažeidžiamos yra mūsų šiuolaikinės visuomenės. Tai, kas įvyko Japonijoje, juk galėjo nutikti ir kitur, ir gali nutikti kitur taip pat. Net jeigu branduolinė sauga yra užtikrinama gerai, tai nereiškia, kad nieko blogo negali daugiau nutikti. Turime kelti šiuos klausimus nuolatos. Esu iš tos šalies, kur branduolinių e, jėgainių nėra, bet yra tokių šalių, kurios nuo branduolinės energetikos yra labai priklausomos. Kai kurios nori tokios energijos atsisakyti. Žodžiu, turime išsiaiškinti, kiek pažeidžiamos yra mūsų šalis. Mums taip pat reikia užsitikrinti apsirūpinimą energijos ištekliais. Turime galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Mūsų energetikos sistemos turi būti e, tokios sąrangos, kuri padėtų užkirsti kelią tokioms katastrofams. Taigi planai turi būti ilgalaikiai, kad būtų galima apsirūpinti tinkamais šaltiniais, švariais energijos šaltiniais ir saugiais. Mes turime didžiulį potencialą. Jeigu statysime naujas jėgaines, tai vėl dešimtmečiams pateksime į tą pragaro spiralę. Turime remtis atsinaujinančiais energijos ištekliais ir pradėti dirbti šią linkmę reikia jau dabar. Turime diskutuoti E, šiuo klausimu ES lygmenių. Turime ieškoti alternatyvių energijos šaltinių, tačiau taip pat reikia gyveninti ir jau primtas priemonės. Atsparumo testai branduolinėse jėgainėse be abejo turėtų būti atlikti visose šalise tam, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikį energetinį saugumą. Dėkoju. Liberalų frakcijos vardu kalbės ponia Ek, minutė 30. Dėkoju, ponia pirmininkė tsunamio ir žemės drebėjimo e, padariniai sukrėtė visą Japoniją ir visą pasaulį. Žmonės prarado viską, prarado šeimas, prarado namus. Fukushimos jėgainėje toliau dirba žmonės, dirbę joje. Jie dirba radiaciją užterstoje, užterstoje aplinkoje. Visą tai turi taip pat, turi būti įvertinta. ES turi pasimokyti iš šio įvykio Briuselėje, apie tai turi būti diskutuojama. Sveikinu atsparumo testo siūlymą, kurį pateikė komisija. Mes negalime tiesiog pradėti, vy, tiesiog tų testų atlikti, neatsižvelgdami į technologijas. Skirtingose šalise egzistuoja skirtinga brandolinio saugumo kultūra. Na aišku, seniau buvo sunku įsivaizduoti tokio lygio riziką. Būtinas būtina tam tikra institucinė sąranga, kad būtų galima užtikrinti, jog e, kompetentingos struktūros, atsakingos už saugumą, tinkamai patikrins e, veikiančias ES jėgainės. Šios avarijos pasiek, pasiekmių vertimas turi būti pagristas kompetencija ir žiniomis. E, turi būti akivaizdu tai, kad energetikos gamyba turi pasikeisti tai iš esmės, turime atsiskaityti iš kastinio kūro ir pradėti remti švariais energijos ištekliais. Dėkoju. Ačiū. ECR frakcijos kalbu. Vardu kalbės ponas Čičester. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, leiskite pareikšti savo susižavėjimą, stoišką Japonijos žmonių laikyseną, matant, kokios gamtos jėgos supurtė jų šalį. Turime neužmiršti, kad žemės drebėjimas buvo didžiulės jėgos, kad tsunamis buvo taip pat didžiulės jėgos. E, sveikinu e, prevencinių atsparumo testų idėją. Turime prisiminti, kad branduolinė pramonė e, jau dabar yra tas sektorius, kuris yra labiausiai reguliuojamas pasaulyje, kur saugumas taip pat stengiamas įtvirtinti labiausiai. Mes Taip pat žinome, kad egzistuoja reguliuotojų brandolinės energetikos asociacija. E, taisyklės egzistuoja. E, Anglijas, naftos ir hidroelektrinių pramonės e, saugumo priemonės būtų sunku lyginti su tomis saugumo priemonėmis, kurios veikia brandolinės energetikos rytyje. Na, čia aš matau, kad uh, atsitoje, toje tame nelaimės kontekste yra šiek tiek šviesos, nes tai bus proga permastyti visą energetikos bradolinės sistemą. Maničiau, kad ši nelaimė turi paskatinti mus veikti, e, kad e, tos naujos priemonės, naujų saugumo priemonių dėgymas paskatins ekonomikos saugimą visame pasaulyje. Norėčiau pasakyti valstybėms narėms ir kiekvienam iš mūsų, tiesiog neatsisakykime tos brandolinės energetikos dabar, tiesiog per nelyg jinai mums yra reikalinga šiuo metu. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū žalių frakcijos vardu, ponė Harms. 3 minutės, 3,5 minutės. Pone pirmininkė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, žinoma, mes šioje situacijoje turime padėti Japonijai visomis priemonėmis, kurias turime kadangi Japonija br... laukia mūsų pagalbos. Iš tikrųjų, stebėtina, kaip kartais apie, kai kalbame, kalbame apie didvyrišką laikyseną Japonijoje, tačiau mes pamirštame tuos žmonės, kurie tiesiog ir toliau dirba šios avarijos vietoje, stengdami pašalinti tos katastrofos padarinius. Japonai puikiai žino, ką reiškia Hirošima ir Nagasakis. Kiekvienas vaikas žino, kokios atominės reakcijos pasiekmes. Todėl Šiandien kalbėdami apie Japoniją turime prisiminti, kad tai yra ir baisi ir tragiška situacija, bet to šita situacija yra daug labiau suvokiama japonams, galbūt ukrainiečiams, kurie taip pat žino jau 20 metų, ką reiškia nuniokota žemė. Europos diskusijose atrodo kalbama kiek kitaip negu prieš 20 metų apie pasiekmes, ypač įvertinant jas politiškai. Mes savo šalyse turime turėti omenyje technologijas, kurios tiesiog gali tapti nevaldomos, kurios gali sunaikinti praeitį sunaikinti dabartį ir tiesiog užkirsti kelią į ateitį. Tai puikiai suvokia gyventojai, kurie gyvena arti tokių atominių jėgainių. Kalbėdami apie atsparumo testus, mes turime turėti omenyje ne tik tai, bet ir prisiminti, kad labai dažnai praeitie susidurdome su tokiamis grėsmingomis situacijomis, pavyzdžiui, Tiranš, Belgijoje, Sivo, Prancūzija, Vokietijoje, Kosloduoja, Bulgarija, Pakšas, Vengrijoje, taip pat Vokietijoje vandens telkinio sprogimas, Švedijoje, Plaje, e, Prancūzijoje, vėl Vokietijoje avariją. Taigi tokių avarijų yra įvykio, tačiau dėl įvairiausių priežasčių ir beveik juose susidūrėme su atominė nevaldoma reakcija. Taigi kiekvienoje jėgainėje gali ištikti tokia avarija. Atsparumo testai. Aš manau, kad jie svarbus ir naudingi tik tada, jeigu jie privers mums parengti planus, kuriuose atsispindėtų konkreti rizika ir terminai, iki kurių bus atsisakyta rizikingų atominių jėgainių. Jeigu mes galėtume užtikrinti, kad ateityje niekada nesusidursime su tokia situacija kaip Japonija, tuomet, manyčiau, atsparumo testai pasiteisins. Kita vertus, nežinia, kas sukurstų atsparumų testų reikalavimus, nemanau, kad pačios, patys atominių jėgainių operatoriai galėtų tą padaryti. Taigi yra labai daug sunkumų. Kita vertus, Euratomas, Mohovce ir Belenė tiesiog leido toliau e, eksploatuoti jėgainės, kurios iš tikrųjų netiko, netiko jokio saugumo reikalavimo. E, norėčiau paprašyti visų laikytis e, kalbėjimo laiko paskirto dabar karių vardu, ponė Debriun. Dėkoju. Norėčiau pareikšti savo žuojautą žmonėms, kurie nukentėjo nuo tragedijos Japonijoje. Tragedija tęsiasi. Turime padaryti viską, kas įmanoma, kad padėtume Japonijos žmonėms. Maničiau, kad mes turime pasimokyti šios tragedijos ir suprasti, kad brandolinio saugumo klausimai turi būti mūsų darbo tvarkės dalis. Ypač atsparumo testai turi būti uh, aktyviai aptariami ir pritaikomi. Tai, kas įvyko Japonijoje, turės rimtų pasiekmių taip pat ir ES energetikos politikai. Žmogiškoji tragedija uh, rodo, E, kad priemonių svarbu imtis, mums reikia pritaikyti branduolinės energetikos moratoriumą. Turime investuoti tokią energetiką, kuri yra tvari ir švari. Turime įdėkti stebėsinos sistemas ir užtikrinti žymiai geriau branduolinį saugumą. Dėkoju. E Ačiū. FD frakcijos vardu. FD frakcijos vardu pusantros minutės ponas Provera. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išreikšti savo solidarumą ir susižavėjimą tuo, kaip e, tvirtai ir japonų tauta laikosi katastrofos akivaizdoje, tokios didžiulės katastrofos akivaizdoje. E, japonų tautos elgesys yra tikrai visiems pavyzdys ir ši, ši tauta tiesiog nusipelno mūsų pagalbos. Bet, aišku, katastrofa parodė, kad reikia sustiprinti visas civilinius veiksmus, kad galima būtų geriau renkti intervencijas ir kad būtų galima sutelkti ir, ir žmonės, ir priemonės, kad būtų galima laiku reaguoti į tokias katastrofas. Kalbant apie brandolinį tą klausimą, Dabar diskutuoti apie brandolinius e, aspektus, kuomet šis klausimas toks emocingas visos, visų mūsų širdise, dar yra per anksti. Reikia visas, aišku, saugumo priemonės sustiprinti dabar, dabar veikiančiose atominėse elektrinėse ir, ir, ir naujųjų, naujosios kartos elektrinėse, o tas, kurios jau atstovavo senai kartai, ankstesniai kartai reikia sustabdyti, išardyti. Bet prieš priimdami bet kokį politinį sprendimą mes turime elgtis pragmatiškai, kaip pasakė ponas Brok. Kaip žinome, e, ne tik tai brandolinė e, katastrofa atsitiko Fukushima, bet tarkime ir viena e, užtvanka buvo suardyta, bet mes nepasisakom prieš užtvankas, taigi reikia spręsti protingai. Dabar ponė Golniš žodis. Pone pirmininkė, toji baisi katastrofa, kuri ištiko Japonijos šiaurės rytų regioną, aišku, mūsų visų simpatijas ir solidarumą Mm, sukelia. Bet mes, aišku, turime jiems padėti, nes situacija, mano manimu, tikrai dar nestabilizuota, nėra stabilizuota Japonijoje. Japonija yra nuostabi šalis, ji tikrai tvirta, drasi šalis, ji su, suvokia savo atsakomybę, bet biurokratijos ten yra kaip ir visur. Ir ši biurokratija gali, aišku, užkirsti kelią veiksmingas veiksmams, pavyzdžiui, patys veiksmingiausi pagalbos priemonės galima sakyti, atvyksta tik tai jūrų keliu. Ir dar, aišku, reikia turėti tų pagalbos priemonių arti pakankamai platformų, tarkime. Taigi situacija dar toli gražu nėra stabilizuota ir dar daug pabėgėlių kenčia ir šaltį, ir alkį. Ką galime pasimokyti iš tos tragedijos? Mūsų manimų, štai ką galima pasimokti. Visų pirma, tai, kad tikimės ar nesitikim, bet atsitinka tai blogiausia. Pastat. Titanikas buvo pastatytas kaip nepaskandinamas laivas. Net Dievas negalėtų jo paskandyti, tai buvo sakoma jo reklamoje. Deja, bet jis realiai tikrai paskendo per pirmąjį savo, um, per pirmąją savo kelionę. Taigi, kaip sakoma, atsit, visą laiką atsitinka pati blogiausia situacija, taigi žemės drebėjimas plus tsunamis, tai yra pati blogiausia hipotezė. Bet aišku, bus dar, bro, bus dar žemės drebėjimų, kurio, kurio, kurie tikrai atsitiks ir Kinijoje, jau tikimės, ir galbūt netgi Kansai regione, ir Kalifornijoje, ir daug kur bus tų žemės drebėjimų, taigi reikia užtikrinti E, civilinę apsaugą, bet taip pat reikia nepasiduoti panikai ir iš karto negalima reikalauti už, uždrausti brandolinę energiją ir taip pat negalima to pačiu skelbti, kad reikia atsisakyti ir iškastinės energijos, nes ji yra nešvari. Reikia pasirinkti. Kažką reikės rinktis. E, Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtams ir visų pirma, ponė Kalnytė. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tra tragedija, kuri, uh, nuo kurios nukentėjo ponio žmonės, buvo iš tiesų didžiulė. Noriu pareikšti užuojautą žūsiesiems ir jų šeimoms. Uh, Japonų tauta parodė didžiulį santūrumą ir stoiškumą šios, šiais sunkiais laikais, šiuo sunkiu momentu. Prasidėjo atstatymo darbai pažeistose teritorijose. Tam reikės daug lėšų, įskaitant ir užsienio investicijas. Būtent dėl to norėčiau pas, pasiūlyti patvirtinti ES ir Japonijos vadovų susitikime, gegužės 26 dieną, laisvos prekybos susitarimą dėl tarp Japonijos ir ES. Abiem pusėm šis susitarimas bus naudingas, tai reiškia, kad abi pusės turės sąžininką prieigą prie viena kitos rinkos, bus galima geriau teikti e, paslaugas, prekes ir žemės ūkio produkciją. Svarbu, kad Japonijos ministro pirmininko paminėtas tas trečias bendradarbiavimo kelias pagaliau atsivertų. Fokušimos avarija atominė elektrinėje yra didžiulė tragedija visam pasauliui. Reiškiu pagarbą tiems herojiškiams žmonėms, kurie ir dabar rizikuodami savo gyvybę dirba tam, kad situacija būtų stabilizuota. E, patirtis sukaupta šiuo tragedijos metu ir inžinierių darbas yra unikalūs dalykai, o inžinierių darbas yra iš tiesų herojiškas. Fukushimos e, pamoka turėtų pastarnauti tam, kad e, atsparumo testai būtų patvirtinti ir vykdomi, kad būtų numatyti technikos standartai, prie kurių visi turėtų prisitaikyti. ES turi padaryti viską, ką gali tam, kad padėtų mūsų vienai iš artimiausių ES partnerių Japonijai. Dėkui. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Childers pusantros minutės. Pone pirmininkė, prieš 12 dienų įvyko avarija Japonijoje ir du dalykai dabar turi būti atlikti. Visų pirma, reikėtų uh, paminėti, kad e, Japonijos tauta parodė ypatingą santūrumą ir orę laikysiną. Kitas dalykas - Fukushimos e, avarija yra labai sudėtingas įvykis ir todėl Europa turi pasimokyti dviejų dalykų. Pirma, reikia užtikrinti atominių energetikų energetikos elektrinių saugumą, taip pat numatyti ir atsparumo testus, tačiau tas testas turi numatyti bendras nuostatas visoms valstybėms, kurios e, naudoja atominės energinės ir taip pat numatyti reikalavimus jau at, e, panaudoto kūro saugojimui, kadangi šita, šita medžiaga, pavyzdžiui, Junktinė karalystė yra saugoma tik tai 250 km nuo atominių energi, energi, elektrinių. Reikėtų taip pat pagalvoti apie ateities atominės jėgainės, reikėtų galvoti apie naujas technologijas, taip pat reikėtų pagalvoti apie naujas metodologijas, kurie galėtų leisti ES apsirūpinti e, energijos ištekliais. Ačiū. Pusantros minutės žodis ponui Van Balin. Ačiū, ponė pirmininkė. Prisidedu prie kolegų žodžių. Esu e, ryšiams su Japonija delegacijos narys. E, reiškiu didžiulę pagarbą Japonijos žmonėms, reiškiams užuojautą. Mes turime ir pasimokyti iš to, kas įvyko. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ši tragedija turėtų būti suvokta kaip pasaulinio masto įvykis. Ji turėtų būti išnagrinėta skaidriai, reikėtų, kad Tarptautinė atominės energetikos e, agentūra turėtų galimybę tirti šį įvykį ir formuluoti savo nuomonę apie jį. Mes turėtume sutelkti savo pastangas Tam, kad Japonija kuo greičiau būtų atstatyta, turėtume pasirašyti laisvos prekybos susitarimą, kad Japonija sulauktų deramos paramos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Žodis e, ponui Petrovskiu. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu atsakingas už santykius su Japonija parlamente ir todėl norėčiau pareikšti savo uh, solidarumą su Japonijos tauta šios katastrofos akivaizdoje. Dešimtis tūkstančių žuvo ir daug tūkstančių žmonių nukentėjo nuo šios katastrofos, kuri atnešė didžiulių nuostolių šitas nuostoliai įvertinami 300 milijardų dolerių. Žinoma, ES turi teikti paramą Japonijai, tačiau mes neturime sėdėti sudėję rankų. Mes turėtume pasimokyti iš Fukushimos atominės energetikos e, ir taip pat atsiminti E, katastrofą Černobilyje. Todėl reikėtų visiems pasitarti su Japonijos vyriausybė prieš sulaukiant tokių įvykių savo šalyse. Ačiū, dabar žodis ponai Turmės minutės. Japonijos bendrovė Toshiba ir kitos bendrovės, kurios statė šitą uh, jėgainė teigė dar prieš 14 dienų, kad šita atominė jėgainė yra saugiausia visame pasaulyje. Tačiau aš manau, kad šitas sudėtingas, labai liūdnas įvykis parodo, kad visiškai absurdiška klimato kaitos akivaizdoje tiesiog lyginti atominės, energi, atominės energijos įmonės su vėjo jėgainėmis arba uh, kitomis jėgainėmis. Todėl reikia įvertinti visą bet kokios technologijos keliamą riziką. Todėl, gerbiamas komisarė Oettinger, aš norėčiau paklausti jūsų, ar dabar nereikėtų energetikos gairėse iki 2050 metų uh, tiesiog pateikti, ką mes galėtume nuveikti alternatyvios energetikos srityje, atsinaujinančių energetikos šaltinių srityje. Dėl šitų atsparumo testų. Jie turėtų būti privalomi ir Europos masto. Bankų testas parodė, kad kai kuriems bankams buvo padarytos išimtis ir tik tai po to būtų, buvo perta prie visus bankus apimančio teksto, e, testo. Jeigu mes galvotume apie Europos komisijos energetikos specialistus, vienos atominės energetikos agentūros specialistų, taip pat nacionalinius atominės energetikos reguliatorius, visi jie yra suglumę nes niekas nenorės pripažinti, kad tie saugumo patikrinimai, kurie buvo įvykdyti prieš šešias savaitės, tiek, tiesiog nieko neverti. Todėl dabar visi ekspertai tiesiog turi imtis darbo. Aš nežinau, ar Prancūzija E, gerbiamas Sarkozy vedama galėtų būti vienas iš saugumo garantų. Ačiū ponia Vilsinamte. Japonijoje katastrofos pavojus dar nėra sumažintas. Situacija jėgainėje nevaldoma. Turime kelti visus keliamus reikalavimus, kad būtų galima kuo greičiau sakyti atominės energijos. Tačiau jeigu tokia katastrofa dar kartą įvyktų, vėl nukentėtų piliečiai. Todėl ES turėtų numatyti privalomąjį draudimą tose valstybėse, kuriuose yra eksploatuojamos atominės jėgainės, kad būtų atlyginama žala ir savo valstybės, ir kitos valstybės, kitų valstybių piliečiams. Europos Sąjunga turi baigti atomo sutarties galiojimą ir tiesiog e, nustoti eksploatuoti atominės jėgainės. Žinoma, yra daug saugesnių energetikos šaltinių, pavyzdžiui, atsinaunančių energetikos šaltinių. Ačiū. Dabar žodis ponui Mauro. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, Aš manau, kad tikrai būtų klaidinga paversti šią diskusiją procesu prieš, teismo procesu prieš modernių technologijų keliamą riziką. Tik tai mokslas ir, ir technologijos mums padeda gyventi ilgiau, geromis sąlygomis nei anksčiau. Tik tai tos technologijos mums leidžia labiau pasitikėti mūsų ateitimi, nes maisto saugumo, tarkime, sąlygos yra geresnės, mūsų uh, gerovės sistema yra tvirtesnė. Šitos sąlygos tikrai pagerėjo, gyvenimo sąlygos pagerėjo. Ir pasaulis turi žvelgti į ateitį, nes pasaulis sugebėjo išnaudoti mokslą ir technologinius pasiekimus. Aišku, be bejonės rizika visuomet yra, bet šitą riziką galima valdyti, jeigu kartu gebėsime spręsti problemas, kurios mums kyla kasdien vis tarptautiniu lygiu. Ir mūsų santykė su, su daiktais, su gamta e, glūdi paslaptis. Ir ta paslaptis ir yra būtent tai, kad mes ne, negalime visko valdyti. Negalime e, suvaldyti tų iššūkių, kurios gamta kelia žmogų ir tokios gamtinės katastrofos kaip žemės drebėjimas mus primena, kad kuomet mokslas, mokslo pasiekimai neįgyvendinami tinkamai, E, gali atsitikti nelaimė. Pavyzdžiui, prieš 80, prieš 80 metų mažesniuose, mažesnio galingumo žemės drebėjimuose yra žuvę apie 200 tūkstančių žmonių. Taigi matome, kad mokslo pasiekimus reikia išnaudoti tinkamai ir, ir vykdyti tinkamą mokslo politiką kartu ir žiūrėti, ar galima rasti sprendimus ateičiai, ar mums reikia toliau tęsti brandolinę energetiką ar jos atsisakyti. Bet šiandien galbūt mums verčiau reikėtų atsigręžti į tautos skausmą. Mums visiems rūpi politinė diskusija ir mes reiškime iš ankstinius nerimo ženklus ir dar nežiūrime, kaip situacija sutvarkys. Ačiū, ponė Šarbu, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Krizė, kuri dabar ištiko Japoniją, mus tikrai neramina saugumo brandolinių e, elektrinių, atominio elektrinių saugumo požiūrių visame pasaulyje. Mums kyla klausimas, ar mūsų e, brandolinės atominės elektrinės yra saugios, tvirtos. Aš esu iš Rumunijos ir mano šalies piliečiai nerimauja dėl Černavoda antominės elektrinės, ypač todėl, kad šiandien spaudoje pasirodo e, stra, straipsniai, kurie e, tiesiog kelia tą, tą nerimą, tas abejonės. Ir aš kalbu ne tik tai apie Rumunijos situaciją. Rumunija turbūt ne viena ir kitose valstybėse gali taip pat atsitikti kokią nors gamtinę nelaimę, gamtinę katastrofa, kuri paliestų ir uh, E, brandolinę atominę jėgainę. Vokietija praeitą savaitę nusprendė išmėginti, ar brandolinė energija yra saugi ir paskelbė moratoriumą. Visos valstybės narės turėtų labai griežtai kontroliuoti savo jėgainės. Šio požiūriu e, e, komisija turi garantuoti, kad brandolinis saugumas būtų vienodai, brandolinio saugumo reikalavimai būtų vienodai gyveninti visose valstybėse narise, o kompetitingos institucijos tas brandolinės jėgainės turėtų e, išanalizuoti išsamei situacija nelaimė Japonija mums tikrai rodo, kad mes turime gebėti suvaldyti visas situacijas, taip pat ir gamtinės nelaimės. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis ponui Garants vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, porą žodžių apie Japoną. Viską reikia padaryti, kad Japonų tautos kančios būtų sumažintos ir išreikšti, mums reikia išreikšti mūsų solidarumą ir užuojautą. Uh, Prie šių dviejų gamtinių nelaimių, tai ir žemės drebėjimo ir tsunamio, prisidėjo ir ta žmogiškojosios kilmės nelaimė, brandolinė nelaimė. Visą tai reiškia, kad tikrai jau gana. Taip, mes turime pakeisti mūsų mąstymo paradigmas. Dabar kyla du klausimai. Ką reikia keisti ir ką galima pakeisti visų pirma energi, energijos gamybos srityje. E, galime lažintis, kad jeigu nebūtų iškastinės energijos ir bandolinės energijos, labai greit surastumėm, e, iš kur galime gauti kitų energijos, atsinaujančios energijos šaltinių. Iš ES tikimės, kad jie apibrieštų savo strategiją šioje srityje ir tam reikia turėti viziją, e, stiprią, stiprią geležinę valią ir atitinkamus įsipareigojimus. Dėkoju. Žodis kolegui Eikult. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti tai, kad problemos sprendžiamos taip greitai. Jūs sakėte praėjusią savaitę, kad vyks diskusija dėl ES ateities be brandolinių jėgainių. Pradžia buvo nebloga matėme mokslinės studijas, matėme e, pažadus siekti aplinkos saugos tikslų, pasirodo, pasak mokslininkų, be atominės energijos yra įmanoma. Apie visą tai diskutavome. Aš manau, kad čia yra pasirinkimo klausimas. Mes neturėtume ieškoti e, priežasčių, kodėl kai kurie žmonės remia atominę energiją ir kodėl jie mano, kad ji yra reikalinga. Labai svarbu, ponio Tinkri, tai, ką jūs sakėte. E, puiku, kad bus atlikti testai, ar jie bus formuojami nepriklausomai, kas numatys kriterijus ir kas po to, ar kas vyks po to, kai jie bus atlikti. Dėkoju. Kolegė Koleska Bobinska. E, panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. E, Dėkuoju, Pane Pirmininkė, Komisarė. Mus tikrai nuliūdino įvykiai Japonijoje, Ir tikrai mes turime žavėtis tų gelbėtojų darbų, kurie rizikuodami savo gyvybę stengiasi pašalinti šitos katastrofos padarinius. Įvykiai Japonijoje paskatino diskusijas Europoje energetikos klausimais, ypač energetikos, atominės energetikos klausimais. Visai neseniai mes prieimė ES energetikos strategiją laikotarpiu iki 2020 metų. Ir dabar iškyla daug abejonių dėl šios strategijos. Joje yra sakoma, kad atominė energetika turėtų būti e, vykdoma tačiau užtikrinta labai aukštą saugumo lygį ir todėl yra siūlomas e, įvairių energetikos šaltinių junginys. O dabar mes turime sugriežtinti savo nuostatas. Mes manome, kad reikia labiau bendradarbiauti ES mastu energetikos srityje, taip pat reikia sustiprinti energetikos bendruomenę ir reikėtų labiau stiprinti ir prižiūrėti ES energetikos rinką. Svarbu, kad toje politikoje būtų numatytas ir atsparumo testas, tačiau jis turėtų būti privalomas ir taptų sudėtinė mūsų atominės energetikos dalimi. Reikėtų ieškoti naujų technologijų. Kita vertus, mūsų strategija remiasi diversifikacija. Vienas dalykas - atominiai reaktoriai galbūt ir kainuoja mažiau, tačiau reikėtų daugiau pastangų įdėti e, patikrinant jų e, atsparumą. Gerbiamas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė japonijos valstybę ištiko neįsivaizduojamas gamtos stichijos ir branduolinės avarijos poveikis. lietuvos žmonės aktyviai renka paramą ir visais įmanomais būdais stengiasi prisidėti prie e, pagalbos šios šalies nukentėjusiems. mūsų pačių atmintyje išlikę ir ilgai išliks skaudžios černobylio atominės nelaimės pasekmės kurias net praėjus ir trims dešimtmečiams šio regiono žmonės jaučia iki šiol. japonijos nelaimė priverčia iš esmės persvarstyti atminio saugumo klausimą. Mes negalime suvaldyti gamtinių kataklizmų, tai bent jau turime užtikrinti, kad gamtinės nelaimės neišauktų papildomų, tačiau itin skaudžių brandolinių nelaimių. Pritariu esamos infrastruktūros peržiūrai ir naujų pajėgumų kūrimui. Tačiau turime išsamei išanalizuoti ir Japonijos atominės elektrinės įvykius, juolab, kad egzistuoja ir Černobilio precedentas. Turime padaryti išvadas, priimti priemonės, kurios leistų iš esmės sustiprinti branduolinę saugą visoje Europoje. Ačiū. Ačiū. Our next speaker also has one minute. Davis, vieną minutę. Aš buvau susirūpinęs atominė energetika, o dabar susirūpinimą sustiprinimo ir klimato kaita, kadangi prieš šitą katastrofą Japonijoje mes ir anksčiau keliame, kaip mums anksčiau keliam nerimą, klimato kaita. Todėl mūsų e, atrodo saugumo nuostatos nėra pakankamai garantuotos. Todėl rizika visame pasaulyje išlieka. Todėl reikia kelti klausimą, kaip mes susidorojame su tokia rizika. Įvyksta traukinių E, avarijos. Mes bandome pasimokyti iš tų nelaimių, pasimokyti iš tų pamokų. Taigi, kaip mes pasimokysime iš šios katastrofos? Spoštovani, če mislimo resno z našimi podnebnimi cilji, potem bo. Pone Žodan Siselį, jeigu mes e, rimtai norime kovoti su klimato kaita, tai tuomet brandulinė energija turės išlikti kaip viena iš energetikos mišinio dalių Na, mes galime klausytis tų patosiškų kalbų, tačiau turime prieš tai atsakyti į daugybę klausimų, kokios buvo šios avarijos priežastis, kaip buvo galima užkirsti tam kelią, ar buvo įdėkta priežiūros šios energi, energetinės įkainės sistema, e, kas ten įvyko ne taip, kaip galėtume geriau pasinaudoti ar panaudoti ir tvarkyti atliekas, ar reguliavimo institucijos atlieka tinkamai savo darbą. Štai į tuos klausimus turime atsakyti, o tik paskui galėsime priim, prisimti politinę atsakomybę. Ką visą tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime turėti socialinį sutarimą, pirmiausia dėl to, kokios technologijos yra priimtinos, įskaitant ir branduolinės technologijas. Turime laikytis e, principo, kurio esmė yra pirmiausia saugumas. Turime turėti reikiamas reguliavimo priemonės, kurios apima ir reikiamas lėšas ir kitas saugumo priemonės. Turime taip pat turėti nepriklausomų brandolinės energetikos ekspertų. Turime tinkamai perduoti žinias iš kartos į kartą. Visada turime būti tikri, kad mūsų reguliuotojai yra pakankamai nepriklausomi. Turime taip pat pasirūpinti saugių brandolinių atliekų tvarkymų ir saugojimų. Mūsų bendras saugumas yra visų mūsų bendras dalykas. Mes žinome, kad saugumo kriterijai reikalingi. Prisiminkime 2009 metus, kai diskutavome dėl brandolinio saugumo direktyvos. Jau tada Europos parlamentas patvirtino tokius kriterijus, tačiau, kad ir kaip bebūtų gaila, tarybai jie pasirodė neprimtini. Na, manau, kad yra laikas Europos parlamentui pademonstruoti didesnę kompetenciją ir prisimti daugiau atsakomybės branduolinio saugumo įdėgymo srityje. Ir manyčiau, reikėtų pasinaudoti teisę į bendrą sprendimo prieimimą. Dėkoju. Was, list, this... Ponas Liberatski mano sąraše, bet aš nematau jo salėje. Jeigu ne, Tuomet suteiksiu žodį poniai Gal Pelč. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau taip pat išreikšti savo užuojautą Japonijos piliečiams ir taip pat e, tiesiog pasidžiaugti jų laikyseną ir orumu tai tragedija, kurią mes prisiminsime, prisimins Japoniją ir tragediją, kuri išliks istorijoje. ES teikia koordinuotą pagalbą Japonijai. Aš džiaugiuosi, kad labai skubiai sureagavo komisija ir suteikė pagalbą e, pusiai milijonų gyventojų suteikia reikalingą pagalbą laiku. Reikia vis dėlto pagalvoti, kaip ateitie išvengti tokių katastrofų ir kita vertus, kaip padėti Japonijos visuomeniai sugrįžti į kasdienybę. Tačiau šitie įveikiai neturėtų pasitarnauti argumentu prieš atominę energetiką. Kita vertus, atominė energetika turi būti e, toliau eksploatuojama, nustatant labai aukštus saugumo e, rodiklius, parametrus ir labai svarbu, kad komisija artimiausių metų parengtų gairias, o po to jau ES mastu būtų nustatyti, koordinuoti bendri saugumo reikalavimai, reikalavimai apskritai energetikos gamybai atominėse jėgainėse. Japonijos piliečių reakcija įvykius, įvykius yra tiesiog pavyzdys mums, todėl mes turime dar kartą išreikšti savo pasididžiavimą šią tautą. Ma. Pone Hercog, pone pirmininkė, e, pone tarybos pirmininkė, kolegos. Manau, kad šiandien mes liūdime kartu su Japonija. Net gamtos nelaimo akivaizdoje mes turime e, pripažinti, kad mums svarbu nagrinėti brandolinės saugos klausimus. Turime galvoti apie tai, kaip tuos jėgainės statomos, kaip tvarkomos ir saugomos atliekos. Na, šios katastrofos metu netgi vyksta dalykai, kuriems ateičiai gali būti naudingi. Svarbu e, pripažinti, kad atsvarumo testai mums yra e, reikalingi, kad turėtume užkirsti kelią tokiems neįsivaizduojamiems įvykiams ateityje. Noriu pareikšti pagarbą e, Fukushimos elektrinės darbuotojams. Turime įtraukti Europos ekspertus į šio pavūdžio politikos planavimą. Būtina E, geriau apmokyti brandulinės energijos specialistus, mes turime pasitikėti ir esame priklausomi nuo jų patirties, nuo jų gebėjimų. E, Maničiau, kad yra privalu geriau užtikrinti branduolinę saugą. E, pritariu tam, ką sakė kolegė Ulskok. Maničiau, mes turime dar kartą gerai pamastyti, kaip elgtis su brandolinėmis atliekomis ir kaip jas tinkamai saugoti tą daugybę metų. Ačiū. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Procedūros turiu 15 kolegų norinčių kalbėti, o laiko turime nedaug. Šešiems kolegoms leisime pasisakyti ir laiką paskirstysim tarp jų, tarp politinių frakcijų. Prašom, kolega Rubik pirmas. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau padėkoti komisarui Ettinger, kad jis labai rimtai ir atsakingai ėmėsi šio klausimo mums reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų pagalvoti, kad vienos agentūra taptų Europos reguliatoriumi. Svarbiausia, kad saugumo e, nuostatai taptų visiems privalomi ir jeigu jų būtų nesilaikoma, tai reguliatorius galėtų pareikalauti sustabdyti atominės jėgainės veiklą. Jeigu mes kalbame apie saugumą, tai reikėtų taip pat pagalvoti apie tai, iš kur bus gaunamos lėšos atominių e, jėgainių sustabdymui ir kūro sandėliavimui. Aš manau, kad dabar pats laikas pradėti rimtai galvoti apie saugumą, apie naujų saugumo standartų kūrimą. Panas Martin. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikiname tą skubę pagalbą, kurią stengiuosi teikti Japonijai. Reiškiame užuotų Japonijos žmonėms. Nežinau, ar nuoširdus mūsų pareiškimai dėl solidarumo ir paramos yra nuoširdus. Skaitydamas laikraščius matau, kad štai E, e, Ispanijos vyriausybė sako, kad reikia labai atidžiai tikrinti prekes e, importuojamas iš Japonijos. Prancūzijos vyriausybė irgi siūlo tikrinti viską, kas importuojama. Net automobilius Čekijos vyriausybė, pavyzdžiui, importuotus iš Japonijos pasiūlė tikrinti prieš 2-3 mėnesius iki žemės drebėjimo. Juk taip nebuvo kalbama, o štai dabar, esant tokiam kontekstui, kai įmamasi tokių priemonių, solidarumo pareiškimas dėja lieka tik žodžiai. Aš manyčiau, kad solidarumą reikėtų rodyti šiek tiek kitaip. Thank you, Mr. Martin. Madam Hall is our next speaker. Man labai keista, kad komisaras toks taip optimistiškai vertina situaciją artimiausių metų Japonijoje, kadangi ekspertai kalba apie mėnesius, o ne savaitės. Tačiau tuo labiau, kad e, radiacija patenka ir į maisto grandinę, taip pat ir į vandens telkinius. Aš manau, atsparumo testas neatsakys į svarbiausią klausimą Būtent ar mes ir toliau taikstysime su didėjančia atominių jėgainių rizika, tuo labiau, kad tokių įvykių gali daugėti. Atominių jėgainių saugumas negali būti užtikrintas atsižvelgiant tik tai į vieną didžiulę katastrofą, kadangi reikia galvoti apie daug aspektų, apie vandens tiekimą, apie komunikaciją ir kitus aspektus. Taigi, ar mums verta imtis tokios rizikos ir ar neverta galvoti apie alternatyvas? Ponas Ereira. Ačiū, ponas pirmininkė. Mes Japonijos tautai reiškėme solidarumą ir prisidedame prie visų užuojauto žodžių, kurie buvo išreikšti. Šitą gamtinę nelaimę tikrai sukėlė mm, didžiulių trikdžių šitoje atominėje elektrinėje, kurių netgi padarinius dar sunku net įvertinti. Susidėjo daug įvairiausių neįtikėtinų veiksnių, iš ties tai teisybė, bet E, tai situacija gali atsikartoti, vis tiek įmanoma, kad tai atsikartotų ir kitose nu, atominėse jėgainėse, todėl reikia labai um, atidžiai pasimokyti iš Fukushimos įvykių. Reikia imtis visko, ko reikia, peržiūrėti um, atominių jėgainių saugumo sistemas, ypač peržiūrėti um, jų aušinimo sistemų visas saugumo reikalavimus. Um, ir atsižvelgti į seisminę riziką bei tsunamio rizikas galimybės. Taip pat būtina pradėti plačią diskusiją apskritai apie energetiką visuomenėje, apie būsimą e, e, energetikos ateitį. Ir ta diskusija turi vykti skaidriai, reikia informuoti visuomenę, atlikti poveikio tyrimus, kad būtų apribota rizika, kuri, e, kurie kelia įvairūs energijos šaltiniai. Ačiū, ponas Rossi. Ačiū, ponas pirmininkė. Kolegos, aš taip pat norėčiau išreikšti savo solidarumą e, Japonų tautos e, atžvilgių. Tikrai stebina, kad Japonijos technologija net laikė tokių gamtinių e, kataklizmų, kurios tikrai nėra naujovė, vis tik tai naujiena Japonijoje. Reikia užtat pagalvoti ir apie Europos brandulinę programą. Mes negalime sauliaisti pasirinkti netinkamai. Reikia susitarti bendrai dėl bendrų saugumo reikalavimų, kurie būtų taikomi dabar veikiančioms elektrinėms ir taip pat nustatyti reikalavimus būsimoms statomoms elektrinėms. Aišku, Japonijai reikia padėti, nes po visų šitų įvykių ją tikrai ištiks papildoma finansinė krizė. Japonijos ekonomika jau lėtėja ir, ša, ir šalis nuo to kenčia. Nepamirškime, kad jau vyriausybė ir iki katastrofos buvo labai silpna ir ji neturėjo netgi daugumos parlamente. Tikrai galime taip pat greitai susidurti ir su valdžios krize. Pone. Angelika Vertman, aš norėčiau pareikšti užuojautą visiems nukentėjusiems ir aukoms. Europa sureagavo labai greitai ir vieningai, tačiau mes puikiai suprantame, kad radioaktyv, radiacija tiesiog nežino jokių valstybių ribų ir visiškai neklauso jokių saugumo standartų. Todėl šitas atsparumo testas yra priimtinas dalykas, tačiau vis dėlto Fukushima parodė visai ką kitą Todėl labai svarbu suprasti, kad žmogaus gerovė ir sveikata yra pats svarbiausias siekinys ir vadiklis. Mesaros. Kolega Mesaros, paskutinis kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tsunamis ir po to sekęs žemės drebėjimas buvo šios nelaimės priežastis. Saugumo klausimai tapo labai svarbus tiek visuomeniai, tiek profesionalams šios ryties. Todėl yra labai svarbu įdėkti tuos atsparumo testus jėgainėse, jie reikalingi tam, kad galėtume priimti racionalius sprendimus ateitie dėl brandolinės energijos ateities. Turime žinoti, kad žmonės labiau rezervuotai dabar žiūrės į brantolinės energetikos plėtojimą, jie labiau jos bijos, tad labai svarbu tinkamai informuoti visuomenę ir stiprinti saugumo priemonės. Norėčiau pabrėžti, kad gamtinės sąlygos, oro sąlygos Europoje yra visiškai kitokios. Čia tsunamio rizikos nėra. Žemės drebėjimų rizikos taip pat praktiškai nėra. Tad mes negalime daryti to, tų pačių išvadų Europoje e, dėl galimos nelaimės, kokios turėtų būti padarytos dėl Japonijos. Manau, kad ateitie brandurinė energija turėtų būti energijos mišinio dalimi. Norėčiau dar kartą pareikšti užuotą Japonijos žmonėms. Ačiū. Dabar mes turėtume apibendrinti diskusijas ir suteikiu žodį komisarui. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamos ponios ir ponai, aš labai atidžiai klausiausi jūsų pasisakymų. Norėčiau padėkoti Jums už konkretumą, taip pat e, už pamastymus apie pasiekmes. Žinoma, reikia teikti ir toliau pagalbą ir prie to tarsi nieko negalėčiau pridurti. Taryba ir komisija padarys atinkamas išvadas. Iš esmės mes turime galvoti apie E, katas, e, apsisaugojimo galimybės nuo gamtos stichijų, kada stichijos įvyko Haityje ir kituose regionuose ir todėl praėjusiu metu pabaigoje e, vadovų taryba prieimė atitinkamas išvadas dėl gamtos stichijų yra numatyta apie pakankamus finansinius išteklius, taip pat pagalvota apie bendrus ES veiksmus. Praėjusiais metais e, buvo pateikti konkretus pasiūlymai ir parlamentui. Kalbant apie energetikos politiką, vadovaujantis e, padarinių, padariniais Japonijoje turėčiau pasakyti, kad pirmiausia reikėtų blaiviai įvertinti faktus ir realybę. Pavyzdžiui, Vokietijos federacinė vyriausybė ir partija, kuriai aš priklausau, numatė esminį kurso keitimą ir e, pasiūlyta sustabdyti septynių jėgainių veiklą. Kitas dalykas, reikia pasakyti, kad vokiečiai iš esmės yra bailūs. Man atrodo, kad vis dėlto reikėtų įsiklausyti ir į kitų nuomonę, įsiklausyti į parlamento nuomonę, kurią jisai išsakė prieš keletą metų čia ir kalbėjo apie ilgalaikį įvairia, įvairialaikius, ilgalaikį įvairia rūšių energetikos šaltinių principą. Aš labai atidžiai perskaičiau Euratomo sutartį, taip pat atominės energetikos direktyvą, kuri taryboje ir komisijoje buvo priimta prieš dviejus metus. Šiuose dokumentuose yra numatyta labai konkretus formalūs reikalavimai konkrečioms institucijoms, yra numatyta informavimo ataskaitų teikimo prievolė, tačiau ten nėra jokių konkrečių nurodymų dėl uh, eksploatavimo, dėl technikos naudojimo. Ir jūs, parlamentas, siūlydamas šiandien išplėsti ES teisės pagrindus, tai aš turėčiau dar kartą pasakyti, kad mes ketiname palūkėti valstybių narių ataskaitų iki 2014 metų. Jeigu jūs reikalautumėte griežtesnių žingsnių, tai reiškia, kad valstybės narės turėtų iki šių metų pabaigos įgyventi direktyvą, kaip numatyta, ir vėliau atsižvelgiant į įvykius Japonijoje, atsižvelgiant ir į atsparumo testo rezultatus, galbūt turėtume e, pateikti komisijos pasiūlymą dėl konkretesnių reikalavimų atominės energetikos jėgainėms. Galbūt reikėtų pagalvoti apie tokį variantą. Jūs sakėte, kad reikėtų platesnio požiūrio. Tačiau aš norėčiau nuosekliai spręsti pasiekmių klausimą, tų teisėkuros dokumentų įgyvenimo pasiekmių klausimas yra svarbiausias kai kurios nacionalinės vyriausybės jau kritikuoja mane, kad aš reikalauju per daug griežtų priemonių, kitos valstybės reikalauja dar griežesnių, o aš turėsiu pasirinkti vidurio kelią. Tačiau kita vertus, būdamas puolamas, kritikuojamas iš dviejų pusių, aš pasirinksiu patį teisingiausią kelią. Iš 143 jėgainių per artimuosius 10 metų ir pagal dabartinių vyriausybių norą daug, ne visos, bet daug dar ir tu, jėgainių bus toliau eksploatuojamos. Todėl mes turime galvoti apie vidutinės trukmės ir, ir ilgesnės perspektyvos saugumo standartus. Kita. Šiandien aš vis dėlto manau, kad Europoje gali būti statomos ir naujos atominės jėgainės, kadangi tai yra valstybių, valstybių vyriausybių ir parlamentų kompetencija. Birželio mėnesį reikia palūkėti galutinio sprendimo Italijoje ir aš manau, kad ne vienoje iš 13 valstybių nebus imamasi kokiu nors radikalių veiksmų, kadangi tos diskusijos vyksta ne tik vyriausybėse ir parlamentuose, bet ir žiniasklaidoje. Taip pat reikėtų pamatyti apie visą Europą, bet ir apie visą tarptautinį kontekstą, reikia pripažinti, kad pasaulyje dar dešimtmečius bus eksploatuojamos atominės jėgainės. Ir todėl reikia atitinkamai nustatyti aukštus kokybės e, saugumo standartus tarptautiniu mastu. Gerbiami kolegos, aš norėčiau ir toliau konkrečiai atsakinėti į jūsų klausimus. Aš tikrai tikiu, kad šitas klausimas bus įtrauktas į didžiojo dvidešimtuko susitikimo darbo tvarkę, susitikimo, kuriame dalyvaus ir Rusijos, Kinijos, Japonijos atstovai, tai yra valstybių atstovai, kuriuose eksploatuojamos jėgainės ir galbūt planuojama statyti naujas. Todėl Aš manau, kad reikia iš naujo įvertinti riziką ir sukurti naujus rizikos įvertinimo e, standartus. Žinoma, reikia apsispręsti, ar mes pasisakome už atominę energetiką ar prieš, kadangi atominė energija yra mūsų įvairių rūšių energijos šaltinių dalis. Atominė energetika išliks mūsų ateities energetikos sudėtinė dalimi. Aš manau, kad aš negaliu šiuo metu priimti politinio sprendimo. Kitas dalykas - energetikos politika iki 2050 metų. Jūs sakote, kad mažai dėmesio kreipiama atsinaujinantiems energetikos šaltiniams tiesiog jūs neįvertinate savo o, nuomonės, kadangi buvo nuspręsta, jog 30 procentų atsinaujinančių e, energetikos šaltinių yra labai didelė dalis. 30-35 procentai energetikos, energijos iš atsinaujinančių šaltinių yra labai daug. Ir gaudami energiją iš atsinaujinančių šaltinių, per ketverius, penkerius metus mes pasivysime tą energijos apimtį, kuri yra išgaunama iš atominių e, elektrinių ir taip pat iš hidroelektrinių. Taigi mes turėsime artimiausiais metais pagalvoti apie papildomus scenarius. Čia mes kalbame ne apie laikotarpį iki 2050 metų, bet dabar jau reikėtų galvoti apie laikotarpį iki 2025-2035 metų, kad būtų jau dabar pradėta investuoti į būsimas technologijas. Ir aš nemanau, kad mes po 10-15 metų gaminsime iš atsinaunančių energetikos šaltinių tik tai 35 procentus. Galbūt tai bus 40 procentų arba daugiau. O galbūt ir. E, daugiau. Ir jeigu mes pasieksime tokio rezultato, tai negalėsime teikti, kad mes mažai dėmesio skiriame atsinaunantiems energetikos šaltiniams ir kad mes uh, tiesiog uždedama naštą kitoms kartoms ir perkeliame ant jų pečių atsakomybę. Frau, Frau, Frau Harms, ich rede von der Energieroadmap, Sie reden von. Aš kalbu apie energetikos gairę, o jūs kalbate apie uh, e, CO2 išmetimų mažinimo tikslus. Vienas dalykas yra 20 procentų mažinant CO2 išmetimus, o 30 procentų tai yra parlamento ir komisijos bendras sprendimas. Bendras sprendimas didinti atsinaunančių energetikos šaltinių dalį. Todėl mes čia tikimės pasiekti 40 procentų tikslą. Svarbiausia Mes norime pabrėžti, kad įvairia rūšiai energetikos šaltiniai yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Už atsinaunančius šaltinius yra atsakingos valstybės narės ir be to jos imasi ir finansinės, ir technologinės atsakomybės. įvairios organizacijos siūlė tam tikrose sektoriuose pasiekti ir šimtaprocentinio apsirūpinimo iš alternatyvių energetikos šaltinių lygių. Įvairia rūšiai energetikos šaltiniai, noriu dar kartą pabrėžti, yra valstybių narių kompetencija. Kita vertus, Lisabonos sutartis 124 straipsnis nėra Biblijos tekstas. Reikia pripažinti, kad valstybės Berlyne, Luksemburgė ar Paryžiuje turi galimybę pačius apsispręsti. Aš atidžiai klausiausi kolegės Davison pasisakymo. Mes abu iš vienos šalies, abu iš tos pačios partijos, tačiau mūsų nuomonės so unterschiedlich denken. Kolegės Hall ir Davis atstovaujate tai pačiai partijai, tačiau laikosi visiškai skirtingų nuomonių. Kita vertus, ta pati partija pasisakė prieš rinkimus, prieš atominę energetiką, o rinkim, prae, po rinkimų visiškai keičia savo požiūrį. Europos sąjunga yra visų vykstančių procesų sudėtinėm dalimi. Tarybos pirmininkė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai. Labai trumpai. Manau, kad iš tiesų turime pareikšti savo užuojautą Japonijai ir turime teikti pagalbą veiksmais, turime suteikti jiems viską, ko reikia. Turime išklausyti Japoniją, žinoti jos poreikius ir turime tiesiog būti šalia, jeigu jiems mūsų reiktų. Turime mąstyti apie savo ateitį, priimdami sprendimus. Priimami sprendimai turėtų būti tinkami. Nereikėtų pasiduoti dabartinių įvykių spaudimui, tiesiog turime priimti ilgalaikius sprendimus. Viena aišku, niekas neprieštaraus tam, kad turime siekti maksimalaus saugumo ir maksimalios saugos. Esame priversti taip pat informuoti savo piliečius visapusiškai, kad jie suprastų, kokia yra susikloščiusi padėtis, ką darysime, kada ir kaip. Yra labai svarbu taip pat pasimokyti iš to, kas įvyko, turime išanalizuoti padėtį ir turime E, nesielgti skubotai. Turime neskelbti tokių pareiškimų, kurie pasirodys nebegaliojantis po kelių savaičių. Kai dėl atsparumo testų. Norėčiau pasakyti, kad remiantis dabartiniais teisės aktais yra įmanoma juos atlikti savanoriškai. Manau, kad taryboje dėl to bus diskutuojama ir bus galbūt norima taisyklės pakeisti. Tačiau turime parengti tinkamus pasiūlymus ir padėti juos ant stalo. Nereikia skubėti, bet darbą pradėti jau reikia, jau dabar. Ponas komisaras taip pat paminėjo ir energetikos mišinio klausimą. Na taip, valstybės narios pačios turi dėl jų apsispręsti. Tai yra suverenus kiekvienos suverenios valstybės narės sprendimas. Jos pačios sprendžia, kokius energijos šaltinius įtraukti į tą energetikos mišinį. Yra valstybių narių, kur brandulinė energija naudojama. Mes galime kelti saugumo reikalavimus, tačiau atsakomybė ir saugumas yra valstybių narių kompetencijos dalykai. Sveikinu tai, jog ponas komisaras paminėjo šį pranešimą ir Jis sakė, kad pranešimas gali būti parengtas jau Liepos mėnesiui. Mokslo tyrimas ir plėtra. Apie tai taip pat daug kalbėjome, kalbėdami apie ES 2020 strategiją, nes tai yra šios strategijos skirtinis akmuo. Mokslo tyrimai ir plėtra turi būti vykdomi geresnėmis sąlygomis ES ir šioje srityje dar turime daug nuveikti. Turime kurti tokią energetiką, kuri bus draugiškiausia aplinkai ir jos vartotojams. Mokslas turi tarnauti maksimalaus saugumo užtikrinimui žmonėms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegiai Giori. Diskusijos baigėsi šią temą, o rytoj tęsime diskusijas 11 valandą.